Aš norėčiau pradėti posėdį. Ir dabar norėčiau paskelbti trečiojo balsavimo rezultatus. 656 balsavusieji, negaliojančių 12, tai 644 balsai iš viso. Dabar atskirų kandidatų gauti balsai. Angelėvi 274 balsai, Izabelė Duron 276 balsai. Ponas Kaminski 174, Kochmerin 100.

278, 257 e, šmitui, 308 Vidal kvadrusui, Tajana Volis 272 ir valent e, ponas Vylandas gauna 237 balsus. Taigi, trečiojo balsavimo rezultatai yra tokie, kad Europos parlamento pirmininko pavaduotojai Alehini, e, Durantas, e, Liboraučia, Kohat Merin, Isabel Duran, Roberta Angirini, Diana Wallis, Paula Schmitas, Macmillan Scott, Ella Rainer Wieland, Silvana Kuchmerin, kolegos. Reikia tikrai pasveikinti visus kolegas, visus Europos parlamento pirmininko pavaduotojus. Bendradarbiausime ir pirmas susitikimas mūsų biuro bus greitų laikų. 152 taisyklė sako, kad pirmininko pavaduotojai yra išvardinami paprasčiausiai pagal gautų balsų skaičių ir jeigu yra vienodas balsų skaičius, pirmininko pavaduotojų tampa vyresnysis. O dabar posėdį baigiame ir susitinkame 9 val. ryto, ryte, rytoj. Thank you.